prie kito darbo atvarkės klausimo po šių gyvų diskusijų, tačiau tas klausimas yra bendrosios diskusijos dėl ES ir Singapūro partnerystės susitarimo. Diskusijų tema yra Davido Martino rekomendacija dėl ES ir Singapūro laisvos prekybos, taip pat rezoliucijos projektas atitinkamas, kurį parengė Davidas Martinas, bei sustarimo dėl investicijų apsaugos tarp ES ir Singapūro ir Davido Martino pranešimas e, dėl e, ES Singapūro investicijų apsaugos susitarimo, tai yra rezoliucija, bei Antonijo Lopesis turi svait rekomendaciją ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, taip pat Antonija Lopes ir Turis Vait dėl ES Singapūro partnerystės ir bendravimo susitarimo tvirtinant rezoliuciją. Dabar pradėsime diskusijas. Noriu pasisveikinti su komisijos nare ir pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Davidui Martinui, prašau. Ačiū pirmininkė, Nepagaliau jau pasiekėme šį etapą. Dešimtmetį užtruko es ir Singapūro laisvos prekybos sustarimo rengimas, tačiau e, po pakilimo ir nuopolių mes galiausiai patekome, pasiekėme galtinį etapą. Noriu patikoti Singapūro vyriausybei už paramą kantrybę, ypač ambasadoriui iš puikų bendarbiavimą. Noriu padėkoti komisijos nariui, prekybos generaliniam direktoratui už susitarimą, kuriam, manau, Europos parlamentas gali pritarti. Tačiau pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Ja. Klausimas tiems, kurie susitarimą vertina skeptiškai, kodėl reikėtų nemėgti šio laisvos prekybos susitarimo. Jis yra grindžiamas atitinkamus laisvos prekybos susitarimu su Kanada ir Japonija. Prekyba dabar vyks remiantis galiojančiamis taisyk, taisyklėmis, kai Donaldas Trumpas nori statyti sienas, kurias atskirtų tautas vieną nuo kitos, mes norime jas tarpusėje sujungti per prekybą. Singapūras yra saugus investicijų uostas ir dar koks, tai yra e, e, labai rimta, svarbi rinka, turinti vieną iš didžiausių e, turinti vienas didžiausių paimų vienam gyventojui pasaulyje. Singapūrė įsikūrė, įsikūrusios daug tarptautinių kompanijų, todėl šis laisvos prekybos susitarimas tikrai atvertų galimybę dalyvauti ES įmonės viešųjų pirkimų procedūrose. Singapūras taip pat e, yra labai svarbus, siekiant mums įsitvirtinti Azijos rinkoje, kuri yra viena iš greičiausiai augančių pasaulyje. Singapūras yra labai svarbus eksporto mazgas šį regioną. Todėl įsigaliojus e, Ramė vandenino partnerystės susitarimui, e, kuriame dalyvavo 11 šalių mums būtina su Singapūru sudaryti laisvos prekybos sustarimą, kuris būtų naudingas abiems šalims. Tačiau be prekybos aspektų šis sustarimas visiškai apriepia ir atspindi europinės vertybės, apie kurias mes daugelį savo rezoliucijų kalbėjome. Pavyzdžiui, nie, nei viena šio sustarimo nuostatų netrukdys taikyti apdairumo principą siekiant vyriausybėms apginti savo piliečių interesus, taip pat apsaugotos viešosios paslaugos. Parlamentas visuomet to reikalavo, taip pat importas turės atitikti europinius standartus, aplinkos sauginius reikalavimus, tinkamą e, žuvų ir miškų išteklių e, valdymą ir e, su juo susijusius reikalavimus. Aš labai palankiai vertinu Mm, e, įsipareigojimą e, Singapūro imtis konkrečių e, žingsnių siekiant ratifikuoti tris tarptautinės darbo organizacijos konvencijas ir sutikimą pagal ES pagėdavimą spręsti investuotojų ir valstybių tarpusavio ginčius. Taip pat yra sudaryta atitinkama darbo grupė Singapūrė, kurios užduotis yra pritaikyti šalies teisės aktus prie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, kalbant apie investicijų sustarimą, tai yra vienas iš pažangiausių iki šiol pasiektų sustarimų, turėtų tapti pavyzdžių ateities sustarimus. Noriu padėkoti komisijos nariu, jo komandai už tai, kad atsižvelgė į parlamento pastabas dėl investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo e, sistemos kūrimą, siekiant e, aiškiai e, apibrėžti E, teisėjų įgaliojimus, užtikrinti e, procedūrų e, skaidrumą, patvirtinti Elgesio kodeksą, užtikrinti galimybę skūsti priimtus sprendimus, taip pat priversti vyriausybės vykdyti teismų sprendimus. Ir šis sustarimas pakeis 13 dvišalių investicijų sutarčių, kurias yra pasirašęs su Singapūru valstybės narės. Šis susitarimas tačiau turi vieną e, spragą, kurią reikėtų e, spręsti pasirašant būsimus susitarimus, jame numatytos atitinkamas investuotojų teisės, tačiau nėra numatytos e, jų pareigos. Manau, kad ateityje reikėtų šitą situaciją pakeisti. Ačiū ponui Martinui vėluojame 50 minučių savo diskusijose, taigi labai prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, nes turime baigti e, posėdį dar iki vidurnakčio ir iš karto pranešu, kad diskusijoje nebus e, leidžiama pasinaudoti Melnosios kortelės klausimo procedūra. E, žodis kitam pranešėjo Antonio Lopesis Turis White. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Martinui, taip pat ir Singapūro ambasadoriui, bendradarbiavimas su kuriuo mums labai smarkiai padėjo. Šis sustarimas parengtas gavus tikrai nemažai įvairios informacijos ir iš Singapūro. Ir galime pereiti prie balsavimo. Štai dabar dėl šio išsamaus prekybos sustarimo su Singapūru ir tai yra svarbi žinia, kurią ES siunčia tarptautiniai arenai dėl bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje. Žinome, kad ne visi tuos dalykus žiūri taip, kaip mes. Mūsų siekis yra skatinti tolesnį bendradarbiavimą. Jau daugelį dešimtmečių su Singapūru palaikome gerus santykius e, įvairiais lygmenimis ir dvišaliams santykiams. Dvišalių santykių kontekste tai reiškia sustiprintą mūsų bendradarbiavimą saugumo, vystimo E, sritise ir tai bus naudinga mūsų piliečiams. Tai taip pat Singapūras mums turi ir geostrateginės reikšmės. Labai svarbu yra užtikrinti stabilumą tame regione, o tas stabilumas vėlgi svarbus yra mūsų įmonėms, ES įmonėms, patiems europiečiams. Singapūras yra viena Azijos šalių ir geostrateginių požiūrių yra labai svarbi, turint galvoje santykius su Kinija, Japonija ir taip toliau. Šis sustarimas e, pagerins investicinę aplinką ten ir taip pat dar norėčiau pabrėžti, kad e, partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas bus kuruojamas mišraus e, formo, kuriame bus kasdieną dirbama, kad sustarimas tinkamai veiktų, ekonominis ir technologinis bendradarbiavimas, energetikos sektoriai numatytas, aplinkos saugoje, transporto sektorėje, ypatingai laivybos ir aviacijos srityse, o kalbant apie saugumą, čia yra kaip ir labai esminių elementų numatyta, nes yra dalykų, e, kurie visiškai nepavaldus e, valstybių sienoms, e, kibernetinės atakos vyksta ir norint jas pažaboti reikia didžiulių sumų, taip pat bendradarbiaujama ir akademinių mainų srityje norime siekti naujų e, darbo vietų kūrimo jaunimui. Kursime prieigą prie rinkų Ir taip pat vienas mūsų tikslų yra ir bendradarbiavimas su kitomis šalimis, kad būtų galima kaupti duomenis, rinkti juos ir veiksmingai kovoti su terorizmo grėsmėmis tokiu būdu. ES įmonės galės palaikyti komercinius santykius su Singapūru, bet taip pat ir su kitomis Azijos šalimis. Daugiau nei 10 tūkstančių 000 ES įmonių jau įsteigusios e, Singapūre ir veikia ar siekia aktyviai veikti visai, visoje Azijoje. Taigi tas sustarimas svarbus mūsų ekonomikai, numatoma daugiau įvairių galimybių prekybai, investicijoms, augimo skatinimui. ir taip pat turi būti užtikrinamas reikiamas saugumas ir teisinis tikrumas, kad būtų galima investuoti tinkamai į klimato kaitą atsižvelgiama ir čia geopolitinė Singapūro uh, rolė taip pat svarbi, kalbant apie gamtinės katastrofas, yra sukurta nebloga platforma, kuri skirta bendradarbiauti aplinkosaugos ir klimato kaitos valdymo klausimais. O pabaigoje dar norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendrą darbą, už jų indėlį ir tikiuosi, kad rytoj didelę balsų persvarą šis susitarimas bus patvirtintas mums visiems. Jis atneš daug naudos ir sukurs daugiau stabilumo ir naujų ekonominių galimybių atvers. Ačiū Jums dabar komisijos vardu, ponė Malmström. Ačiū, pan pirmininkė, labas vakaras, gerbimi parlamento nariai. Noriu pirmiausiai padėkoti pranešėjams, Davidui Martinui ir Lopesui Isturis Vaitui už jūsų puikiai atliktą darbą, ilgai e, bendrai keliaujant tuo mūsų pasirinktų keliu, kad pasiektume dabartinių rezultatų. Nedaug yra pasaulyje tokių tinkamų investicijoms ir priekybai vietų kaip Singapūras, kuris yra uh, E, atviras globalizacijos iššūkiams, permainoms ir sugebėjo turėdamas gamtinių išteklių vykdyti tokias reformas, kad galėtų tapti viena iš labiausiai pasiturinčių pasaulio e, valstybių, užtikrinančių gerovę savo žmonėms. Tai yra pavyzdys, kaip prekyba investicijos tvari plėtra gali dėrėti tarpusavį ir turi dėrėti tarpusavį. Ne atvirumas ES buvo naudingas ir e, praeitie, taip pat ir ateitie, manau, kad bus naudingas sprendžiant įvairius ginčtinus klausimus. Es ir Singapūras ilgą laiką buvo partneriais ir dabar nusprendė užtvirtinti savo partnerystę, pasirašydami tris sustarimus, kuriuos šiandien svarstame ir dėl kurių rytoj. Balsuosime naujas Es Singapūro partnerystės ir bendravimo susitarimas, e, nustatys bendrąją dvišalę bendravimo sistemą. Tačiau mes taip pat esame labai artimi prekybos investicijų partneriai. Singapūras yra vienas iš svarbiausių investicinių prekybos partnerių Pietričių Azijoje ir e, taip pat labai svarbus partneris tiesioginių užsienio investicijų ir paslaugų e, srityje. Šie sustarimai su Singapūru, jis bus nustatomas atitinkamos e, sistemos, siekiant labiau plėtoti glaudžius ryšius su E, Singapūrų bus panaikinti e, muitai, taip pat e, netaikomos su muitais nesusijusios prekybos ribojimo priemonės, pavyzdžiui, automobiliams ir kitoms prekiams, tai atvers naujų galimybių tiek verslui, tiek ir atskiriems asmenims abiejose pusėje. Taip pat šis sustarimas turi ir visą apriepinti skyrių, kuriame yra, e, kuris apriepia tokias rytis kaip biologinė įvairovė, ekologiškumas, e, ženklimas etiketėmis, įmonės socialinė atsakomybė, taip pat sustiprina Es ir Singapūro pilietinės visuomenės grupės, e, kurios turės prižiūrėti, kaip šie įsipareigojimai praktiškai gyvendinami. Singapūro įsipareigojimas prisijungti ir ratifikuoti tris TDO konvencijas taip pat yra labai svarbus aspektas. Ir mes stebėsime uh, kaip Singapūras vykdys savo įsipareigojimus įsigaliojus e, šiams e, susitarimams. Singapūras jau pademonstravo, kad yra pakankamai ryštingai nusiteikęs tas nuostatas įgyvendinamas. Šie trys susitarimai glaudžiai susijęs su investicijų apsaugos susitarimais, susitarimu, kuriuo bus sukūrima investicijų apsaugos e, sistema prie kurios kūrimo taip pat prisidėjo ir Europos parlamentas. Noriu padėkoti jam už paėmą, sustarime taip pat atsižvelgiamai pilietinės visuomenės nuogastavimus e, kurie buvo išreikšti anksčiau dėl nepakankamo atsakomybės, atskaitomybės aspekto e, E, skaidrumo aspekto, aiškių taisyklių nebuvimo ankstesnėse dvišalėse e, susitarimuose. Šiuo susitarimu bus sugriežtinti investicijų apsaugos standartai, kad būtų išvengta pieknaudžiavimo. E, šiuo susitarimu bus užtikrinama vyriausybių teisė tvirtinti naujus įstatymus, siekiant apsaugoti sveikatą visuomenės, aplinkosaugą, kitus suotinės svarbos sektorius, pat bus sukurta tinkama sistema kuri bus grindžiama tinkamu sustarimu laisvos prekybos su Kanada. Tai bus žengtas dar vienas žingsnis, kalbant apie investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo sistemą, kad visame pasaulyje būtų sukurta atitinkama ginčių sprendimo sistema E, į kurią vėliau bus įtraukiamas ir investuotojų pareigos, apie kurias kalbėjo ponas Martinas. Taigi, Šie trys sustarimai, dėl kurių sudarėmės su Singapūru, yra tikrai pavyzdiniai, tiesiog meistriški, meistriškai parengti. Ir Singapūras yra Pietričio Azijos regiono prekybos širdis ir e, todėl e, šie sustarimai padės mums vėliau dėrėtis ir su kitais partneriais dėl laisvos e, prekybos. Partnerystė bendravimas sustarimas yra labai nesvarbus žingsnis siekiant užtikrinti glaudesnius Singapūro tarpusavio ryšius, tačiau taip pat ir užtikrinti glaudesnius ryšius su visu regionu. Buvo prisimti papildomi dvi šaliai įsipareigojimais, bus stiprinamas politinis dialogas įvairiose sritise žmogaus, darbuotojų e, teisų srityje bus skatinami kontaktai tarp žmonių, kultūriniai mainai, mainai švietimo srityje, taip pat gyvendinami užimtumo ir socialiniai projektai, bus stiprinama mokslinės ir technologijos bendrabiavimas, energetikos, aplinkos saugos, kovos su klimato kaita, gamtinių išteklių išsaugojimo, pažangių miestų kūrimo ir transporto sistemų kūrimo srityse. Bendrasis komitetas, kurį e, sudarys abiejų šalių atstovai pakankamai aukšto lygmenių, bus įsteigtas, kad užtikrintų reikėtų, jog e, būtų tinkamai gyvendinamos susitarimo nuostatos. Taip pat e, ši institucija e, teiks rekomendacijas susijusias su sustarimo tikslais. Singapūras tol pasisakė už regioninio daugiašališkumo principą taikymą Pietričių Azijoje ir nuolat koordinavo ES ir ASEAN šalių tarpusavio dialogą, labai aukštai vertiname šias pastangas, tikimės, kad jos ateitie dar labiau sustiprės bendrapiavimą su Singapūru ir ASEAN šalimis. Šis klausimas iš tiesų buvo labai vaisingas ir naudingas. Bendrapiavimas tarp es ir Singapūro iš tiesų jau šiandien vyksta eh, pakankamai plačiai šie susitarimai atvers dar didesnių galimybių e, potencialą, kuris yra grindžiamas bendra vizija, taisyklėmis grindžiama daugia šalė sistema ir veiksmingo daugia šališkumo principą. Ačiū Europos parlamentui išidėtas pastangas rengiančių susitarimą, nekantriai laukiu parlamentarų palaikymo per rytos balsavimą. Ačiū pirmininkė. Dziękuję bardzo pani komisarz z tego wynika. Dėkuoju komisijos nariai mes galime pradėti diskusiją. Tikiuosi, kad diskusijos e, bendra nuotaka bus kitokia nei te, kai kalbėjome su Italijos ministru pirmininku. Panas Kelė, dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui e, Martin už bendarbiavimą, dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams. Ilgai dėrėjomės ir galiausiai mes galėsime balsuoti dėl šio dokumento. ES ir Singapūro priekyba yra labai svarbi. Mes eksportuojame į Singapūrą, mūsų eksporto bendra vertė 55 milijardai, už Singapūro importo vertė sudaro 45 milijardus eurų. eurų. Taigi tai yra tikrai didžiulios apimtis. Aš dėkoju komisijos nariai panėje Malstrom už puikų darbą. Šis susirimas bus labai naudingas įvairiems mūsų sektoriams, ypač žemės ūkiui Airijoje. Jie šiuo metu mūsų ūkininkai yra labai susirūpinę. De, dėl to, kaip jie galės e, eksportuoti savo produkciją da, da, po breksito. Taigi da, šis susirimas padės mūsų ūkininkams e, planuoti savo ateitį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad panaikinant da, muitus ir netarifinės kliūtis galima suspręsti daugybę pro, problemų. Jūsų pasiūlymas yra tikrai novatoriškas Ir aš kalbu pirmiausia apie investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo mechanizmą. Jei mes sugebėjome susitarti su Japonija ir su Kanada, tuomet mes turėtume ir didelį balsų persvarą pritarti šiam susitarimui su Singapūru. Ir tuomet gal rytoj vakare po balsavimo galėsime visi pakelti airiško viskio taurelę už, viso, už sėkmingą šio darbo baigti. Dėkuoju, norėčiau visiems priminti. Uh, kad e, jūs neturėtumėt viršyti jums skirto laiko. Alėsė Moska. Dėkuoju, panė pirmininkė, komisijos narė, gerbėjai kolegos. Šiame parlamente mes nesiniai balsavome dėl ES Japonijos susitarimo ir šiandien kalbame apie strategiško e, susitarimo e, sudarimą. Strategiškas jis yra tai ir mūsų piliečiams, mūsų įmonėms. E, JAV da, paliko datušę vietą da, ir mes e, dabar galvojame, kaip ją galima būtų užpildyti. Mūsų daisvos prekybos pozicija yra labai patraukli kitoms šalims, labiau nei kada nors praeitėje. Ši partnerystė padeda mums skleisti mūsų vertybės ir standartus visame pasaulyje. Mes turime ir darbininkų apsaugos, vartotojų apsaugos ir aplinkos saugos nuostatas. Tai padeda mums apsaugoti piliečius nuo globalizacijos neįgimų padarinių. Ir aš konkrečiai norėčiau paminėti, kad e, Singapūras įsipareigojo ratifikuoti TDO konvencijas, laikytis Paryžiaus susitarimo. Ir taip pat e, e, Singapūras įsipareigojo apsaugoti mūsų geografinės nuorodas. Bet tai dar ne viskas. Nepamirškime, kad 90 procentų visos ekonomikos augimo vyks už ES ribų ateityje. Ir tai reiškia, kad mes turime ieškoti naujų rinkų tam, kad galėtume paremti tolesnį ekonomikos augimą. Singapūras užima labai svarbę vaidmenį Pietričių Azijos regione. Tai yra nepaprastai gyvybingas regionas, tai yra taip pat svarbi rinka mūsų įmonėms. Ir aš kalbu ne apie stambes įmonės. 90 procentų Singapūrė veikiančių Europos įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės. Jų bendra apyvarta yra 33 milijardai eurų. Ir de, de, Singapūro ekonomika yra visiškai suderinama su mūsų ekonominė sistema. Mes neturėtume da, tam uh, kenkti. Akivaizdu, kad šie susitarimai yra labai svarbus mūsų darbuotojams, nes jų tik pagaminama produkcija yra vertinama ir parduodama visame pasaulyje. Ir mes taip pat galėsime apsaugoti mūsų darbuotojus nuo bet kokių neįgiamų globalizacijos padarinių. Dėkoju. Toliau ponas Tanok. Pone Pirmininkė, Europos Sąjungos ir Singapūro laisvosios priekybos sustrimas yra dar vienas pavyzdys to, kaip Europos Sąjunga uh, gali labai sėkmingai veikti tarptautinėje prekybos erdvėje. Ką tik kalbėjome apie mūsų susitrimą su Japonija. Ir mes darome viską, kad mūsų 28 valstybės narės gali, galėtų naudotis pasaulio rinkomis. Iki Britanijos išstojimo liko tik tai 45 dienos. Ir aš galiu tik tai dar kartą prisiminti visą tą melą, kurį. Uh, E, išlėjo mūsų piliečių, tie, kas norėjo pasitraukti iš ES. Jie teigia, kad mes galėsime pasirašyti to, tokius dvišalius susidarimus su Azijano šalimis, kurių nenorėjo pasirašyti ES arba ES norėjo tokius susitarimus, kurių būtų nenaudingi Junktinė karalystės. Tačiau šiandien mes kalbame apie tokį susiti, susitarimą su Singapūru, kuris yra pagry, paremtas mūsų patirtimi pasirašo susitraumimus su Kanada ir Japonija. Ir tai padės ne tik mums pagerinti e, priekybą su sandraugos šalimis. Ir akivaizdu, kad po kovo 29 dienos ES prekiaus kur kas sėkmingiau su sandraugos šalimis nei kada nors dar ateitie, ar bent jau ar, e, matoma ateityje, pavyks jungtiniai karalystiai. Ir e, da, žinome, kad iš Britanijos į Singapūrą neseniai buvo perkeltas labai svarbus automobilių gamintojo gamykla. Tai yra labai geras pavyzdys to, su kokiamis problemomis mes susidursime Junktinėje karalystėje. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbimoji komisarė, gerbimoji kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad uh, Mes puikiai bendradarbiavome su šešėlinės pranešėjais ir pranešėjų Davidu Martinu ir tarptautinės priekybos komitete. Da, vyko balsavimas, jis atspindi mūsų puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti Singapūro ambasadoriui už jo bendradarbiavimą ir kantrybę. Gerbėjai kolegos, mes turėtume paremti ir pritarti ir laisvosios prigijos susitarimui, ir investicijų apsaugos susitarimui, nes šis susitarimai yra naudingi ir Singapūro Europos Sąjungai, ir mūsų vartotojams. Darybos dėl laisvosios prekybos susitarimo buvo pradėtos 2009 metais, praėjo beveik 10 metų ir pagaliau galime balsuoti dėl šio do, dokumento. Singapūras yra stambiausias mūsų partneris Azijoje ir da, jam tenka da, du trešdaliai ES rezienų prekybos prekiamis ir paslaugomis apimties. Singapūras taip pat yra Azijos transporto ir prekybos centras. Tai yra likvartai į Azijos rinkas. Ir džiaugiuosi, kad šis susitarimas su Singapūru yra susitarimas su pirmąja Azijano šalimis. Šis susitarimas pakeis 14 dvišalių susitarimų su Singapūru. Ir tikiuosi, kad mes rytoj mes balsuosime taip pat ir už naują investicijų apsaugos mechanizmą. Šis susitarimas padės mums užtikrinti didesnį mūsų produktų saugą ir aplinką. Investicijų apsaugos susitarime yra, numaty, yra numatytos nuostatos, kurios užkirs kelią palankesnės jurisdikcijos paieškoms ir kitai nesažininkai praktikai. Aš taip pat norėčiau pripažinti komisijos narės ponios Melstrom darbą siekiant didesnės skaidrumo ir atskaitingumo. Gerbėmi kolegos, mūsų ūkis Europoje auga plėt, plėtojant prekybą, o nedidinant įsiskolinimus. Ir aš manau, kad mes turime toliau žengti šią linkmę. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė, sako ponas Tremoza lenkiškai. Ačiū, ponė Ramonai. Dabar pasisakys Guengal frakcijos atstovė Anė Marija Miner. Pirmininkė, Norėčiau pareikšti rimtus prieštaravimus dėl investicijų sustarimo su Singapūru. Jame yra e, naujas, e, nauja pastraipa dėl investuotojų ir valstybių ginčių. E, tai yra arbitražo teismas, žinau, kad jūs jį kitaip vadinate, tačiau tai yra tai, kas yra įmonės gali kreiptis į teismą ir, apkursti, ir apkur, apskūsti vyriausybės, jeigu jos mažina jų pelnus. Tai yra grėsmė teisiniai valstybė ir demokratijai. Antra. Sutartie yra numatomas įskaitinės investuotojų teisės, tačiau nėra jokių prievolių siekiant e, tvarumo politikos tikslų ir dėl to nukentės kovojantis už aplinkosaugą. Taip pat e, Užsienio investuotojams yra matomas galimybė supirkinėti valstybių obligacijas. Krizių atveju investuotojai galėtų blokuoti e, e valstybių skolų restruktūrizacijos procesus. Taigi e, šiais susitarimais yra iškeliami tarptautinių koncernų interesai aukščiau piliečių interesų. Daugiau nei pusė milijono žmonių E, pasirašė tinkamas peticijas nukreiptas e, prieš e, SDS <clears throat> ir prieš tokio pobūdžio prekybos susitarimus. Taigi būtina juos sustabdyti ir būtina sustabdyti tarptautinių koncernų įsigalėjimą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū poniai Minio Žalių frakcijos vardu, kalbės Reinhardas Butikoferis. Pone pirmininkė, komisijos narė, gerbiami kolegos, Vokietijos patarlė sako, kad tai, kas ilgai užtrunka, galiausiai atneša gerų rezultatų. Šis susitarimas ir rengimas užtruko labai ilgai. Singapūras e, tikrai laikėsi labai kantriai mūsų atžvilgių ir dabar mes jau pasiekėme finišo tiesėje. Šis sustarimas parodo, kad Europai reikia stipresnio bedarbiavimo su ASEAN valstybėmis tam, kad galėtume įtvirtinti savo vertybės ir interesus. Mums reikalinga strateginė partnerystė, jos siekiame su ASEAN valstybėmis, siekiant stiprinti saugumą ir ekonominį vystimąsi Indijos ramio vandenino regione. Norime stiprinti bendradarbiavimą daugia šalį bendarbiavimą ir norime, kad būtų visapuškai taikomas žmogaus teisės, pradedant nuo žodžio laisvės ir baigiant e, ekologinė socialinė pažanga e, bei mirties bausmės atsisakymą. Tačiau noriu paminėti ir problemą ir ją įvardinsiu angliškai tam, kad ir Singapūro atstovai suprastų, kad e, investuotojų apsaugos sustarimas neturėtų apriepti ir valstybės e, skolos e, srities, e, nes yra taikomas atitinkamos procedūros, kuomet valstybės penelyg įsiskolina dabar investuotojų ir valstybės ginčių, tarpusio ginčių sprendimo sistemoje yra numatytos valstybės skolos restruktūrizavimo procedūros, kurios e, yra kitokios nei dabar galioja Europos Sąjungoje, todėl būtų teikima pirmenybė vieniems investuotojams, kitų investuotojų atžvilgių, todėl mes e, raginame ir reikalame, kad rytoj dėl šios skirius nebūtų balsuojama, kol nebus išbaigtos atitinkamo e, priedo dėl valstybės skolos restruktūrizavimo nuostatos iš šio susitarimo. Ačiū. kolega sėdintis 39 vietoje turėtų uh, nedrumsti viešosios tvarkos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes negalime, de, uh, kaip mes galime leisti korporacijoms e, kreiptis į teismą dėl vyriausybė veiksmų? Gal Ir jūs norėtumėte taip pat e, dirbti savo piliečių naudą. Ir mes norime užtikrinti, kad čia priimami sprendimai tikrai būtų priimami nešališkai. Mes, jūs, mes negalime pritarti šiam susitarimui, nes šis susitarimas yra dar prastesnis nei susitarimas su Kanada. Jis tikrai sukels grėsmę mūsų bendruomenėms, mūsų regionams, mūsų šalims. Ir de, žinome, kad. De, kad to investicinio teismo sprendimus po to galima bus da, panaikinti, kreipiantis į arbitražą. Ir aš visuomet remiu laisvę prekybą, tuomet, kai ji na, naudinga mūsų įmonėms. Bet čia mes kalbame ne apie prekybą, mes kalbame apie du skirtingus susitarimus. Vienas susitarimas yra susijęs su investicijomis ir jis leis įmonėms paduoti į teismą vyriausybės. Ir kitas laisvos prekybos susitarimas, kuris iš tikrųjų yra susijęs tik su eksportu ir importu. Uh, Ir tai, šis susitarimas būtų naudingas mūsų įmonėms, nes padėtų mums padidinti mūsų turimą rinką Azijoje. Ir iš tikrųjų aš galėčiau pritarti tokiam susitarimui, jei jis būtų skirtas vien priekybai. Tačiau aš noriu pasakyti, kad šios dėrybos vyko neskaidriai. Ir aš noriu pasakyti, kad komisija Europos parlamentui praneždavo tik tai apie tai, dėl ko jau buvo susitarta. Pavyzdžiui, dėl geografinių nuostatų tikrai taip įvyko. Ir da, buvo ir kitų problemų. Vienas dalykas yra akivaizdus, kad mes negalėsime pritarti investicijų apsaugos susitarimui. Mes negalime leisti, kad veiktų ypatingi teismai, kurie uh, leistų nu, uh, nagrinėti tik stambių korporacijų ieškinius. Mes visuomet tokiems dalykams priešinomės ir, to, ir būtent todėl mūsų piliečiai mūsų parėmė per rinkimus dėl tokios mūsų pozicijos. Frans Žemė dabar kalbės, ne frakcijos vardu, ponė pirmininkė, gerbimo komisijos e, narė. Taip, komisija, komisijos technokratai ir laisvos prekybos šalininkai nori vykdyti priekybą be, be sienų. ES seniau atsisakė savo sienų, netaikydama muito mokesčio ir šis sustarimas su Singapūru, kuris yra tarptautinės priekybos mazgas, dar labiau sustiprins laisvąją priekybą ateityje, atveriant mūsų uostus. Uh, E, Azijos ramėjo vandenino ir Šiaurės Amerikos prekiams, tai visiškai sužlugdys mūsų ekonomiką, tai kelia grėsmę e, Europos vartotojams, nes Singapūras nepripažįsta didžiosios dalies europinių normų, taip pat ir nepripažįsta nesilaiko europinių normų vertybių, e, kurios nustoja galioti ten, kur pradeda galioti tarptautinių koncernų interesai. Puikiai žinome, kad Singapūras yra įtrauktas į e, mokesčių priebėgų e, pilkai sąrašą, tačiau niekas netrūkdo dėl to mums pasirašyti sutartį, nes prekyba neturi priešų, išskyrus tai, kad nei Prancūzijai, nei Europai ši prekyba nebus naudinga tarptautiniams koncernams, tačiau ji bus naudinga E, tačiau žmonės to nenori. Žmonės nori priimti sprendimus dėl to, kas gali patekti į jų teritoriją, kas gali būti parduodama jų rinkose ar kas turi atsidurti jų e, lėkštėse. E, ši sutartis yra naudinga tik tai globalios politikos šalininkams, tačiau kadangi žmonėms ji nepriimtina, tai jie tą sutartį ir atšauks. Ačiū dabar Godeliv Kristaltroval kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu tik apie keletą aspektų. Pirma, tai yra pirmas sustarimas, e, kuris buvo sudarintas po Teisingumo teismo sprendimo dėl mm, išskirtinės arba mišrios kompetencijos laisvosios priekybos e, sustarimu kontekste. Taigi tai yra tikrai um, išskirtinis e, susitarimas, dėl kurio balsuosime rytoj. Antras dalykas. Um, Singapūras pripažino tarptautinės darbo organizacijos e, konvencijas ir yra raštu įsipareigojęs jas ratifikuoti. Tai yra ir mums gera žinia ir pergalė, kurią reikėtų priskirti taip pat ir komisijos nariai dalyvavusiai dėrybose. Trečia, numatytas ir e, ginčių sprendimo mechanizmas, tai yra tai, ko mes jau metų metus parlamente reikalaujame. Dabar tai numatyta juodon balto sustarime su Singapūru, jis dėl to sutiko. Tai irgi yra sėkmė. Galėsime per šį sustarimą vykdyti priekybą su daugelio Azijos šalių e, sėkmingai, dėl to EPP frakcija rytoj balsuos už. Ačiū. Dabar žodis teikiamas poniai Grasvanda Heinz. Ačiū, gerbiami kolegos. Komisijos taip dažnai propaguojama prekyba visiems e, vis dar nėra užtikrinta, nes ir vėl čia E, numatomas sustarimas, e, kuris e, duos naudos tik didiesiams koncernams, o aplinkosauginiai standartai, darbuotojų teisės yra sritis, kurių praktiškai iš vis nebus paisom arba tik labai menkai. Taigi reikia dar numatyti ir atitinkamas sankcijas už pažeidimus, tačiau to sustarime nematyti. Investicijų apsaugos sustarimas yra kiek geresnis, tačiau pagrindinės problemos e, ir toliau nesprendžiamos. Užsienio investuotojai vis dar turi daugybę privilegijų mm, palyginti su nacionaliniais ir nemanau, kad taip atrodo sažininga priekyba, todėl balsuosiu e, balsasime tiek prieš mm, investicijų apsaugos sustarimą, tiek prieš prekybos sustarimą. Ačiū. Toliau ponas Janzahradil. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Jau tris kadencijas dirbu Europos parlamente ir gerai prisimenu visą kelią iki šio susitarimo tarp ES ir Singapūro, kiek užtruko atsidurti čia, kur dabar esame. Pagaliau matome finišo tiesėje ir dėl to galime visi pasidžiaugti. Ekonominių logistinių požiūrį Singapūrą galime vadinti Pietričių Azijos regiono centru, bet ir taip pat galime teigiamai vertinti tai, jog e, sudaromi liberalų susitarimai su ne viena jau Azijos šalimi, tarp jų yra ir Japonija, ir tikiuosi, kad iki kadencijos pabaigos pavyks pasiekti susitarimą. Ačiū dabar Marytės Hakė. Marytės Hakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau kelis šimtmečius vyksta prekyba įvairiais kanalais pasaulyje, dabar vis labiau glaudėja e, mūsų ryšiai ir dėl skait... prekybos skaitmeninėje erdvėje ir bet kur pasaulyje ar Indijoje ar kur kitur esanti įmonė gali, pavyzdžiui, projektuoti interneto svetainę įmonė iš Brazilijos. Visą tai gali vykti, tačiau uh, turime užtikrinti, kad prekybos taisyklės užtikrintų vienodas sąlygas visiems ir kad e, visuomet, turime užtikrinti, kad visuomet veiksime turėdami omenyje tikslą dėl mm, didesnės naudos visiems. Prezidentas Trumpas mums aiškiai parodė, kaip atrodo priešingas variantas, kaip galima pakengti rinkoms, e, žmonėms, jų geroviai. Ir tikrai ironiškai skamba šiam kontekste įvairi kritika reiškiama man, kai jie kalba e, ne tiek apie pačią Kiniją ir padėtį joje, bet apie prekybos taisyklės. Singapūras yra mūsų partneris, su kuriuo deramės jau nei daugiau, nei mažiau dešimt metų Singapūras yra atvirai nusiteikęs e, dėl prekybos e, su mumis e, ir atviros ekonomikos šalis svarbi pietryčių Azijos ekonomika. Tačiau nei dėl šio sustarimo mes supanašėsime su singapuriečiais, nei jie mūsų kopijuos turime viską vykdyti pagal aiškius standartus, konkrečias taisyklės. Tad šiuo susitarimu džiugu, bus galima pakeisti 13 įvairių kitų susitarimų iki šiol galiojusių ir įvesti investicinių ginčių e, sprendimo sistemą. Mes pasisakome už tai, bus daugiau skaidrumo sukurta tokiu būdu ir ginčių sprendimo mechanizmas bus naudingas ir pilietiniai visuomeniai. Iš tiesų reikėtų paremti visiems šį šiuolaikišką susitarimą su Singapūru. Tokiais laikais, kai nacionalizmas, populizmas, protekcionizmas vis labiau įsigalėja, turime kalbėti vienu balsu ir siekti sažiningos prekybos tarpusavyje. Ačiū. Toliau ponas Morelė. Dėkui, ponė Pirinkė, gerbėjai kolegos, komisarė. Turime vis daugiau ir daugiau laisvosios priekybos sus, susitarimų ir jų artėjant kadencijos pabaigai vis daugėja. Visi tie susitarimai labai panašus, todėl kad yra pagrįsti tą pačią logiką, pagal kurią yra pirminybė suteikiama stambaus kapitalo interesams, o ne vartotojams ir darbuotojams. Taigi nieko naujo čia nėra šiame susitarime su Singapūru. Nekalbama apie aplinkos saugos da, da, normas, nekalbama apie tai, kad da, da, reikėtų apsaugoti valstybės nuo da, stambių įmonių užmačių ir taip toliau. Kolegos yra labai entuziastingai nusiteikę. Jūs kalbate apie Singapūrą ir sakote, kad mes turime bendrų vertybių su, Singapu, su Singapūru. Na, aš noriu pasakyti, kad Singapūrė yra autoritariškas režimas, tai nėra de demokratija. Be to, tai yra pripažintas mokesčių rojus. Tai Singapūras yra tikras čempionas šioje šalyje. Mes vieną vertus teikime, kad norime koreguoti su mokesčių vengimu, antrų, antrą vertus taip entuziastingai ir džiaugsmingai remiame šį susitarimą. Aš manau, komisarė, kad dar daug ką galima būtų padaryti, tobulinant mūsų santykius su šia šalimi. Dėkuoju. Toliau Janik Žado. Yes, Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos narė, gerbėjai kolegos. Komisarė, jūs visiškai teisingai sakėte, kad Singapūras yra labai dinamiška ekonomika. Bet jūs nekalbėjote apie žiniasklaidos laisvę ir apie demokratijos padėtį šis susitarimas pakenks demokratiniai sistemai. Kaip jūs to nesuprantate? Didėja populizmo praaiškų. Ir taip yra dėl to, kad suverenios galios nuolat perduodamos yra. Uh, atimamos iš piliečių ir perdedamos stambioms įmonėms. Dešimtis stambių da, da, įmonių įsikūrusių Singapūrė galės dabar apskūsti ES veiksmus sveikatos, aplinkosaugos ir kitose sritise. Tai sužlugdys mūsų demokratiją. Europa yra demokratija. Mes negalime visiškai atsiduoti daugio e, tarptautinių įmonių valiai. Atmeskite šį susitrimą. Mes negalime nuolat remti stambės tarptautinės įmonės autoritarinius režimus ir mokesčių rojus. Tai tik, tai, tik tai žlugdo mūsų demokratiją. Dėkoju. Toliau. Pa... Viljamas e, Dartmatas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai gerai, kad kažkam taip rūpi priekybos susitarimas. Bet kuriuo atveju, Singapūras yra sėkmės istorija. Singapūro BVP vienam gyventojus yra didė, e, didesnis nei Vokietijos. Tačiau Singapūras nėra, nėra stambaus priekybos bloko da, e, narys. Ir gal jūs galėtumėt taip e, prisiminti. ES ir Singapūro susitarimas yra tikra sėkmė įtvirtinant laisvos prekybos e, principus. Ir reaguodamas tai, kas buvo pasakyta, da, prieš 40. Šis susitarimas yra pasisa, pasirašomas praėjus 45 metams po e, Junktinės karalystės prisijungimo prie ES. Jūs da, uh, elgėtės kaip toje laidoje the, uh, Strictly Come Dancing. Lietai, lietai, sparčiau, sparčiau, lietai, lietai. Dabar uh, ir ES ir Singapūros susitarė dėl abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Uh, Pagal šį susitarimą nėra numatytas laisvas asmenų judėjimas ir tai dar kartą parodo, kad laisva priekyba ir laisvas e, asmenų judėjimas yra du skirtingi dalykai. Dabar poro žodžių apie Brexitą. ES panaikins muitus taikomus Singapūrui, tačiau kartu ES grasina Junktinė karalystė, kad sukurs tikrąją sieną su ją. Ja. ES liberalizuoja priekybą paslaugomis su Singapūru, tačiau tuo pat metu ES skleidžia paniką ir baimę apie tai, kaip vyks priekyba paslaugomis tarp ES ir Junktinės karalystės. Vieną dieną gal ES galės. Pa, Junktinės karalystės atžvilgių parodyti tokią pat gerą valią ir sveiką nuovoką prekybos rytyje. Bet aš turiu pasakyti, kad ko gero ta diena išauš tik tuo met, kai dabartinis e, tarybos e, pirmininkas ponas Tuskas pagaliau atsidurs toje ypatingoje jam skirtoje vietoje pragare. Pono Tusko suplanuotas ir e, piktas ir aršus pikdžodžiavimas pasieks nieko. Nieko nepasieks. Jis tikrai ne, nėra naudingas. Aš raginu ES vadovus pasirašyti su Junktinė karalystė tokią laisvos prekybos sutartį, kuria, kuri būtų panaši į ES ir Singapūro prekybos sutartį. Danilo Os, pan Danilo Os. Toliau Danilo Oskal Lančinį, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes jau, daug, jau girdėjome, kad prekybos susitarimas, e, prekybo, laisvos prekybos susitarimas gali būti labai naudingas, neįtikėtina. Kiekvieną kartą, kai e, kalbama apie e, investicinius ir laisvos prekybos susitarimus su trečiomis šalimis, visuomet teigiame, kad jie visi yra mums labai naudingi. Ir e, tas dėrybos dėl to susitarimo buvo pradėtos tuomet, kai aplink, ekonominės aplinkybės buvo visiškai kitokios. Taigi, Singapūras yra labai svarbi pietryčių Azijos šalis. Ir Gali būti, kad šis susitarimas e, bus taikomas ir trečioms šalims, kurios netitinka mūsų taikomų nu, nuomo, normų. Nėra užtikrinta kova su padirbta, padirbtomis prekimės, o nuo šio reiškinio e, kenčia labai Italija. Mes uh, Dabar priimsime daugybę prekių iš Malazijos, iš Kinijos, iš kitų Azijos šalių. Be to išlieka daug abejonių ir dėl apsaugotų geografinių nuorodų. Šiame susitarime nėra numatyta sukurti geografinių nuorodų registro ir mūsų geografinės nuostatos nebus automatiškai apsaugotos. Mes turėsime joms apsaugoti, pradėti atskirtam skirtą procedūrą. Ir da, prekyba finansinėmis paslaugomis, ko gero, yra tikrasis e, šio susitarimo tikslas. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos teigia, kad Singapūras yra mokesčių rojus ir šis susitarimas e, nepadės mums užtikrinti, kad e, e, mokesčių rojų privalumais negalima būtų panu, iš, nu, pasinaudoti ir kad negalima būtų panaudoti nešvariai uždirbtų pinigų prekybai. Ponas Makalisteris, pirmininkė, ponas ir ponai, mėly kolegos, norėčiau išsakyti pastabą dėl išorės politikos ligmens. Dažnai šioje salėje esame kalbėję apie tai, kad per dešimtmečius susiformavusi e, sistema grindžiama taisyklėmis patiria rimtą spaudimą, nes partneriai pasitelkia įvairias protekcionistinės priemonės tam, kad e, e, sužlugdytų pasiektus rezultatus, todėl šie sustarimai su Singapūru yra sudaromi pačiu tinkamiausiu laiku. E, Singapūras yra stiprus, lygus partneriai, kurie suinteresuoti ir toliau ginti bendradarbiavimą ir daugišališkumo principą pasaulinės prekybos kontekste. Ačiū, pas e, Joachim Šuster. Dabar kalbės, ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungoje didžiuojamės tuo, kad kovojame ne tik už laisvą prekybą, tačiau taip pat ir už vertybėmis grindžiamą prekyba sudėdamoji to dalis yra būtinybė mūsų prekybos partneriams užtikrinti bent jau minimales darbuotojų teisės, todėl mums labai svarbu, kad Singapūras ratifikuotų visas tarptautinės darbo organizacijos konvencijas ir sprendimus Singapūras, tačiau e, nėra nusteikęs to padaryti ir tai patvirtina paskutinis ekonomikos ministro laiškas. E, to, Toks e, Singapūro požiūris nėra priimtinas. Tie, kurie siekia privilegijuotų tarpusio prekybos santykių, privalo užtikrinti minimalę darbuotojų apsaugą. Ji yra svarbi ne tik e, Singapūro darbuotojams, tačiau mums yra labai svarbu, kad darbo jėgos atlyginimų dempingas netaptų konkurenciniu e, privalumu. Tie, kurie E, tie, kuriems rūpi vertybėmis grindžiama prekyba, neturėtų palaikyti laisvos prekybos sustarimo su Singapūru. Ačiū, ponas Eteridž, dabar kalbės. Ačiū. Kaip puiku matyti jūs čia visus taip besidžiaugiančius prekybos susitarimu su e, dinamiška žemų mokesčių e, šalimi sala. Turiu pasakyti, kad yra dar viena sala daug arčiau jūsų, su kuria galėtumėte panašų susitarimą e, pasirašyti, nes e, kai e, jungtinė karalystė išstos Europos Sąjungos, Singapūras jau galės pasinaudoti tos laisvos prekybos sutarties teikiamais privalumais. Ir kas dabar vyksta, diskutuojama apie prekybą e, prekiamis ir paslaugomis, e, nebandant primesti <clears throat> vieniems, kit, e, vienie, vieniems kitiems kažkokių beprasmių taisyklių, kad diskusijos neužtruktų ištisus dešimtmečius. Jeigu tokį pasiūlymą pateiksite Junktinė karalystė, tai tikrai jį priims ponas Kolumbier pirmininkė. E, sustarimas su Singapūru reiškia atitinkamą ženklą Kinijai. Singapūras, kuris įstojo iš Malazijos federacijos 25 metais, yra tam e, tikra e, Kinijos <clears throat> puolamoji platforma, nes 75 procentai Singapūro gyventojų yra Kinai ir tokiu būdu bus uh, atverta mūsų rinka Kinijos e, prekiams, nors mūsų rinka, e, Kinijos rinka taip pat atsivertų mūsų e, prekiams, tačiau akivaizdu, kad Kinijoje nei gaminių kokybė, nei kiti reikalavimai yra visiškai netitinka mūsų galiojančių normų, nekalbant jau apie Singapūro bankinę ir finansinę veiklą, kuri iš tiesų kelia rimtą susirūpinimą. Todėl siekiant apsaugoti Europos tautų ekonomiką ir ypač Prancūzijos ekonomiką, aš raginu jūs balsuoti prieš šį susitarimą. Ačiū. Dabar kalbės Jose Ignacijos Salafrankė Sančesneiro. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos narį, noriu pasveikinti pranešėjus. Jis savo pranešimuose pabrėžia strateginę sustarimą su Singapūru. Svarba Singapūras yra svarbiausias es prekybos partneris Azijos regione, trečias pagal dydį europinių prekių importuotojas į Kiniją ir kitas šalis. Aš pasisakau už liberalę sąžininga prekyba šiais protekcionizmo laikais. Todėl noriu pasveikinti Europos komisiją, padėkoti už vykdomą prekybos politiką. E, parengti šį susitarimą reikėjo jau daug anksčiau, tačiau kaip komisijos narė minėjo, dabartiniais globalizacijos laikais turime atsižvelgti ne tik į importo eksporto apimtis, tačiau taip pat ir į gamybos grandinę, kuri tampa daug sudėtingesnė, joje taikomos sudėtingos procedūros. Taip viskas užtruko šiek tiek ilgiau, tačiau dėl to mūsų piliečiams ir verslui svers naujų galimybių. Ačiū. Dabar kalbės ponė Kurtin Dalink. Singapūras yra mūsų strateginės partneris ir visiškai teisingai mes norime stiprinti mūsų ryšius. Tai yra pirmojo ASEAN valstybė narė, kuri pasirašo susitarimą su ES. Taigi šis susitarimas bus pavyzdys kitiems susitarimams. Prekybos susitarimai nesukuria viešųjų gerybių, jei juose įtvirtintos taisyklė įtvirtintos taisyklės nėra naudingos visiems. Todėl mes turime reikia e, e, atsižvelgti į tai, kad labai dažnai darbuotojų teisės, teisės priklauso nuo tų vyriausybės e, paskutinę akimirką prisimtų pažadų. Ir aš negaliu pritarti tam, kad stambioms įmonėms būtų suteikiamas papildomos teisės, kai tokie asmenys kaip Jolofan Nal atsidūrė. Da, teisme dėl to, kad norėjo apginti darbuotojų teisės. Ponas Kasparė, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Kolegos, pagaliau šis procesas bus užbaigtas ir galėsime rytoj balsuoti už sustarimą. Iš esmės, jau daugelį metų jis buvo parengtas, tik nusprendėme paprašyti teisingumo teismo kai kuriuos dalykus dar išaiškinti ir iš tiesų labai išsamei buvo į tai pasigilinta. Ir pagaliau su Singapūru padarysime tą patį, ką jau ir su Japonija, su Kanada. Mm, siekiame padaryti, numatyti sažiningas prekybos sąlygas, kad nebūtų taip, kaip teigia daugelis kolegų, kad laimė stipriausias, tačiau užtikrinamos būtų visiems vienodos žaidimo sąlygos. Taigi, kolegos, kurie norite atmesti šį sustarimą, kas bus e, tuo atveju, kaip jums atrodo, juk mes e, prarasime daugelį galimybių, daug, daug rinkų mums užsivers, nieko neišlošime, jeigu ne. Pritarsime šiam sustarimui, taigi tie, kurie kritiškai vertinate šį sustarimą, labai raginčiau iki rytojus dar savo poziciją apgalvoti. Ačiū. Toliau ponas Silva Pereira. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, Europos parlamentas turėtų būtinai patvirtinti ir kuo greičiau visus tris sustarimus susijusius su Singapūru. Ekonominio bendradarbiavimo sustarimas e, stiprins mūsų tarpusavio ekonominius ryšius, Investicijų apsaugos sustarimas leis panaikinti dvišalį arbitražą, jo atsisakyti ir pagerins prekybą, mm, partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas, kadangi ten kalbama apie darnę prekybą ir apie įsipareigojimus Singapūro ratifikuoti tarptautinės darbo kon organizacijos konvencijas taip pat. E, Davidas Martinas yra pateikęs pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurią taip pat norėtų patvirtinti. Ačiū, toliau kalbės panas Fielneris. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir komisijos nariai. Pagaliau turime susitarimą su Singapūru arba turėsime jį. Jau dešimt metų praėjo ir ne Singapūrui reikia versti kaltę dėl to, o mums patiems iš tiesų yra labai nemažai kolegų čia salėje, kurie nori kaišėti pagalius į ratus. O mm, mūsų prekybos politikai tai smarkiai pakenkė ir Mes su Singapūru nederamai elgiamės, reikia pripažinti. Tai yra dinamiškos ekonomikos šalis pietryčių regiono ir turėtumėm rytoj balsuoti už. Nepaisant to, girdisi salėje pačioje jos dešinėje ir kairėje pusėje, hmm, taip pat socialdemokratų, žaliųjų frakcijose balsų e, prieš ir norima vadovautis JAV požiūrį į prekybos politiką. Jeigu tai padarytumėm, e, tikrai labai smarkiai nukentėtų mūsų prekyba. Ačiū. Dabar ponė Nina Džil, komisijos narė. Kaip ASEAN delegacijos narė kalbu e, ir noriu įvertinti svarbą šio, šios šalies partnerės ir kalbant apie sustarimą reikėtų užsiminti ir apie nevyriausybinių organizacijų padėtį, apie bendradarbiavimą tarp mūsų ir Singapūro. Pasaulinė prekyba dabar klostosi kiek kitaip negu anksčiau. JAV perrašo tarptautinės prekybos taisyklės, ne viskas taip stabilu kaip anksčiau ir suprantama, kad kai kurie mano kolegos uh, Mm, turi bejonių, ypatingai dėl to, kas susiję su TDO konvencijos nuostatų ratifikavimu. Kolega Martinas, vienas iš pranešėjų, tikrai iš pėties pasidarbavo ir pasistengė dėl to, kad singapuriečiai atsižvelgtų į nemažai mūsų reikštų nuogastavimų bei pripažintų TDO konvencijų nuostatas, numatyti rodikliai darnaus vystimosi, kurių bus E, paisoma. Ir tai taip pat ir SRD mm, frakcijai labai rūpėjo, ne tik Davidui Martinui ir kai kurie kolegos tikrai labai smarkiai dėl to dirbo. Ačiū. Toliau ponas Valensa. Rytoj balsuosime dėl sustarimo, kuriuo bus uh, skatinamas konkurencingumas mūsų įmonių, ekonomikos augimas, bet taip pat ir bus tengiamas plačiau skleisti mums rūpimas vertybės. Sieksime socialinės įtraukties, saugoti savo aplinką ir nežiūrint to, kad su daugeliu iššūkių susiję, susiduria mūsų įmonės, vis dėlto galime didžiuotis tuo, kad jos sėkmingai veikia tarptautinėje arenoje. Daugelis verslų ir įmonių auga, fiksuojamas ir ES eksporto augimas. E, esame numatę daugiausiai susitarimų lengvatų numatę įvairių tarpusavio ir Daugelis tų taisyklių įsigalios e, tiek kalbant apie Japoniją, apie Vietnamą, apie kitas regionų šalis. E, Ta reikia turėti omenyje ir ateičiai. Rytoj balsuosime dėl sustarimo. Raginu balsuoti už jį. Ačiū. O toliau kalbės Francisko Asis. Čiansi Telička poprowadzi dalej. ir perdodu pirmininkavimą ponui Teličkai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis susitarimai yra labai svarbus Europos Sąjungoje, jeigu nenorime užsisklęsti savyje, o atsiverti likusiam pasauliu ir teigiamai prisidėti prie globalizacijos reglamentavimo ir reguliavimo. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas kurį šiandien svarstame, yra geras atspirties taškas tolimesniam ES ekonominiam ir politiniam vystimuisi svarbiame pasaulio regione. Tai taps, šis sustarimas taps mūsų pagrindu gerinant tarpusavio santykius su Singapuru ir stiprinant bendrabiavimą daugelį sričių. Jis įskaitant žmogaus teisės, investicinių teismų sistemas. Taip pat šis teimas aprieps sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos sritis. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, atsiprašau. Man pranešė, kad smarkiai atsiliekame nuo numatyto tvarkarašio, todėl griežtai ribosiu kalbėjimo laiką, neleisiu užduoti klausimų pagal Milinosios kortelės procedūrą, kaip ir anksčiau pirmininkavęs kolega. Visiems linkiu gero vakaro ir dabar steikiu žodį vieną minutę ponui Peterli. Ačiū ponio pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Deividui už puikiai parengtą pranešimą. Partnerystė ir bendravimas su Singapūru ne tik apriepia investicijų apsaugą, tačiau taip pat ir politinę partnerystę, kuri mums leis vystyti daug glaudesnį, intensyvesnį tarpusio bendradarbiavimą, siekiant geriau e, apsaugoti aplinką, e, užtikrinti geresnį vystimąsi ir saugumą, galėsime glaudžiau bendradarbiauti žmogaus teisų apsaugos ginklo neplatinimo ir kitose sritise, įskaitant visuomenės sveikatą. Šis susitarimas leis mums bendromis pastangomis kovoti su tokiamis lygomis kaip viežys bei e, sutelkti pastangą su kitomis regiono valstybėmis. Pos Mamykinas, ačiū pirmininkė, mėly kolegos komisijos narė. Šis sustarimas tikrai labai tolygus. Singapūras pažadėjo, kuo greičiau ratifikuoti likusias e, TDO konvencijas, tačiau man labai uh, svarbu, kad uh, es tinkamai taikytų uh, sustarimo nuostatas. Taip, Singapūro kovos uh, su. Uh, E, finansiniais susikaltimais reitingas yra pakankamai aukštas, tačiau Singapūras e, paradoksalu, tačiau yra taip pat priskiriamas prie mokesčių priebėgų. Latvija yra pasirašę atitinkamą dvigubą pakistanimą apmokestinimą išvengimo sustarimą su Singapūru, kad paskatintų tarpusavę investicijas, tačiau būtina taikyti tinkamus e, skaidrumo standartus. Sustarimas e, e, gali būti naudingas ES, tačiau ši nauda priklausys nuo ES sugebėjimo griežtai taikyti ir vykdyti jo nuostatas. Panas Darajevskis. 2014 kreipėmės į Teisingumo teismą, gavome atsakymą 17 metais, dabar 2019 e, tokias valstybės kaip Indonezija, Filipinai ir Vietnamas, e, su kuriais jau pasirašėme tinkamus sustarimus, prie jų prisijungia dar viena Azijos valstybė - Singapūras, labai to džiaugiausi, kaip atitinkamai džiaugiausi sustarimu tarp ES ir Kanada. Mano vertinimo investicijų apsauga, dvigubo apmokestinimo išvengimas, muitų mokesčių atsisakymas yra naudingas ne tik mūsų partneriams, tačiau pirmiausia ir mums. Tuo reikia pasidžiaugti. Be to, procedūros, kurias pasitelkėme iš tiesų, yra labai sudėtingos ES praras labai daug laiko, todėl reikia pagalvoti, kokiu veiksmu galėtume imtis, kad tos procedūros būtų paprastesnis, greitesnis ir skaidresnis. Ačiū už dėmesį. Ačiū, ponas Busoj, vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė, palankiai vertinu es Singapūro pradėjus sustarimą ir noriu pasveikinti abi darybininkų komandas. Žiūrėjau pastangas darybų metu. Singapūras ilgą laiką buvo patikimas mūsų politinis ir ekonominis partneris Joje, jame įsikūrusios daugiau nei 10 tūkstančių mūsų įmonių, mūsų bendros vertybės, teisės, viršinybės principas. Singapūras yra vienas iš ASEAN steigėjų ir aš asmeniškai vertinu šią partnerystę kaip solidų geostrateginį pagrindą e, plėtojant e, būsimus e, tarpusavio ryšius su ASEAN regiono valstybėmis. Tai yra vienas iš greičiausiai pasaulyje besivystančių regionų. Es Singapūro prekybos sustarimas atvers naujas galimybės ES verslui eksportuoti į Singapūrą ir paskatins es ekonomikos augimą per artimiausius dešimt metų, tai turėtų siekti 550 milijardų eurų. Ačiū. Dabar kalbės ponas Paspešil vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu labai aukštai įvertinti komisijos narės pastangas e, siekiant baigti dėrybas dėl šio prekybos susitrimo. Turėtume rodyti pavyzdį visam pasauliu. Svos prekybos e, srityje. Dabartinė JAF vyriausybė elgesi kitaip, tačiau mūsų užmojai ateitie turėtų būti platesni. Rengiant tokius sustarimus, turėtume stengti sutrumpinti dėrybų dėl jų laiką. Žinau, kad Teisingumo teismo išvadas uh, prailgino visą procedūrą, tačiau Tikiuosi, kad šis susitarimas paskatins ir būsimus laisvos prekybos susitarimus su visu ASEAN regionu. Laisvoji prekyba turėtų tapti ES ideologija ir šią žinią turėtume skleisti pasaulyje ir ji turi būti labai garsiai. Ponas Polčiak kalbės vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiu prekybą be kliūčių, tikiu laisvą prekybą grindžiamą bendromis vertybėmis, tikiu tuo, kad šis susitarimas sustiprins bendrasis valstybės bus naudingas tiems, kurie tiki teisės viršenybės ir sąžiningos prekybos. Nuo to noriu pasveikinti pranešėjus ir darybininkų komandas. Manau, kad abipusė pagarba prisidėjo prie šio sustarimo pasirašymą. Tačiau pirmiausiai vertinamas šį susitarimą galvoju apie mūsų verslą, piliečius ir institucijas. Nežinau, e, koks kitas susitarimas būtų buvęs įmanomas. Man kyla klausimas, ar dėl jo buvo galima dėrėtis kitaip e, per greitesnį laiką ir traukiant mažiau institucijų. Dėkuoju, pirmininkė, mūsų santykių su Singapūru stiprinimas turi būti sveikintinas, nes mes galėsime taip pat paplėtoti dialogą ir dėl žmogaus teisų, dėl klimatos kaitojus, aplinkos saugos ir fiskalinių klausimų. Tačiau vis dėlto egzistuoja ir šiokių tokių pavojingų priemonių. Da, pavyzdžiui, institucinis teismas. Tai yra viešosios tarptautinės teisės priemonė, kuri padė, e, leis įmonėms da, kreiptis į teismą, kai valstybė priima sprendimus, kurie nėra jiems palankus. Mes tu, taip pat turime užtikrinti, kad įmonės mokėtų už ta, teisų ir įsipareigojimų pažeidimus. Be to, šis susitarimas su Singapūru yra pirmasis susitarimas su šiuo regionu ir akivaizdu, kad jis taps pavyzdiniu mums galvojant apie susitarimus su Kinija ir Meksika. Dėkuoju. Ponas Marijas, dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis e, susitarimas su Singapūru turėtų padėti, padidinti mūsų priekybos e, apyvartą su Singapūru ir dėl to ES atsiduos dar daugiau pigių prekių iš Singapūro. Ir mes žinome, kad Singapūras iš esmės yra tik tai Kinijos uostas ir būtent per Singapūrą taip pas mus pateks pigios kiniškos prekes. Singapūras e, visiškai nesirūpina darbuotojų teisėmis Ir žinome, kad taip pat e, ta, uh, Singapūras taiko dempingą. Taigi nebus jokios laisvos priekybos. Šis susitrimas prieštarauja mūsų interesams e, ir ta, akivaizdu, kad aš taip pat prieštarauju ir investiciniam uh, teismui, nes uh, jis labiau yra skirtas investuotojams apsaugoti valstybių kainą. Mes turime reikalauti, kad Singapūras pirmiausia užtikrintų teisinės viršinybės principų taikymą ir e, galimybės laisvai ir nevažomai veikti žiniasklaidai. Komisijos narė, dėkuoju ponė pirmininkė, gerbėmėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau sakyti kelis klausimus. Viešoji skola šį, nepatenka į šį susitarimą. Mes labai aiškiai e, pasakėme, kad investicijų apsauga nebus, tai, e, investicinė apsauga netaikoma viešosios skolos e, klausimams. Mes, reikalaujant jums, pakeitėme ankstesnį ginčių sprendimo mechanizmą ir sukūrėme naują nu, šiuolaikišką sistemą ir generalinis advokatas pasakė, kad ši sistema visiškai atitinka mūsų teisyną. E, ji yra tobulesnė nei ankstesnės investuotojų valstybių ginčių sprendimo mechanizmas, ji veiks skaidriau, yra numatytas tik tai ir sprendimo skundimo mechanizmas labai aiškiai pasakyti, kokie ginčiai turi būti nagrinėjami ir aiškiai pasakyti, kad valstybės narės turi teisę priimti teisės aktus Singapūras ne, nėra mokesčių rojus Dėl geografinių nuorodų. Singapūras turėtų sudaryti geografinių nuorodų registrą ir ES šalis galės kreiptis, kad būtų apsaugotos 196 geografinės nuorodos, dėl kurių vyko konsultacijos. Ir mes reikalausime, kad būtų laikomasi šių susitarimo nuostatų. Taip, Singapūras dar turi ratifikuoti tris TDO konvencijas. Darbas šiu, vyriausybėje šiuo metu vyksta Singapūrė ir Singapūras bendradarbiausi TDO siekdamas užtikrinti, kad jo priimami teisės aktai atitiktų šių trijų konvencijų nuostatas. Taip pasiekime ratifikuoti šias konvencijas. Singapūro vyriausybė mums apie šį darbą pranešė savo laiške. Jei jūs rytoj didelį balsų daugumą pritarsite šiam susitarimui, jūs pritarsite plataus užmojo laisvos priekybos susitarimui, kuris taps pavyzdžių mums sudarant panašius susitarimus su kitomis ASEAN šalimis. Jūs taip pat balsuosite dėl investicijų apsaugos susitarimo, kuriame tvirtintas jūsų uh, išreikalautas požiūris. Yes, tai, jūs taip pat pritarsite de, uh, tam, kad ES galėtų gilinti savo santykius su Singapūru, pasinaudodama labai aiškių mūsų bendrų principų pagrindų. Tam yra skirtas ir partnerystės, ir bendarbiavimo susitarimas. Tai bus trečias susitarimas, kurį patvirtins Europos parlamentas, po to, kai buvo pradėta taikyti nauja susitarimų sudarimo sąranga. Šios šalis tiki daugia šališkumu, tiki, kad reikia laikytis e, bendrų normų. Kur, e, šalis, kurios tiki, kad mes e, galime pasirašyti abipusiai naudingus laisvos priekybos susitarimus. Dėkuoju Jums už šią diskusiją, dėkuoju prinešėjams ir dėkuoju Jums, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisariai. Ir dėkuoju Jums ne tik už Jūsų pasisakymą, bet ir už Jūsų darbą derantis dėl šio susitarimo. Ir aš taip pat norėčiau pritarti visiems, kas dėkoju jums už jūsų darbą. Kiek aš supratau, vienas iš pranešėjų išnaudojo visą jam skirtą kalbėjimo laiką, todėl dabar suteikiu žodį ponui Martinui. Taip, ponė pirmininkė, aš pasinaudosiu man skirtomis dviemis minutėmis. Ir aš žvelgiu dabar į kolegas ir matau, kad ne vienas, kas kritikavo šį susitarimą, nepasiliko iki diskusijos pabaigos. Ir aš noriu dar kartą pakartoti, kad kai kalbame apie laisvas, laisvą prekybą, turime suvokti, kad tai yra naudinga ir mūsų, mums kuriant darbo vietas, skatinant investicijas, apsaugant e, mūsų žmonės. Ir šis susitarimas yra novatoriškas susitarimas. Ir kaip pasakė komisijos narė, mes stengiamės bendradarbiauti su tomis šalimis, kurios mums yra draugiškos. Ir e, taip siekime užtikrinti, kad teisės viršinybės principas būtų įtvirtintas kad priekyboje būtų taikomas teisės viršinybės principas, o ne džiunglių įstatymai. Kiek aš suprantu, tie kolegos, kurie kritikavo jūsų susitarimą, išėjo iš salės e, tik dėl to, kad jūs sugebėjote juos įtikinti, kad susitarimas yra naudingas. Kitos priežasties nematau. Na kągi, baigėme nagrinėti šį klausimą. Balsuosime dėl jo rytoj ir dabar perėsime prie kito darbo atvarkės e, klausimų. Tai yra prie uh, klausimų, į komisijai, kuri bus atsakoma žodžiu. Jis yra susijęs su priešiška reakcija moterų teisės ir lyčių lygybė Europos Sąjungoje.